Šiokių tokių asmeninių problemų mes jau pasirūpinsime. Taigi, mėly kolegos, noriu Jums pranešti, kad parlamento aplinkos komitetas vakar vakare patvirtino pranešimą dėl Paryžiaus susitarimo. Tai reiškia, kad formaliai kad formaliai yra išpildytos sąlygos tam, kad šiandien parlamento plenarinėme posėdėje būtų galima balsuoti dėl kolegos Lavyje pranešimo. Tai yra istorinės svarbos balsavimas, kadangi patvirtindami šį pranešimo tekstą žengsime paskutinį politinį žingsnį link to, kad ES galėtų ratifikuoti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą. Ir mūsų balsavimas uždegs žalę šviesą tam, kad e, šis susitarimas visame pasaulyje galėtų įsigalioti. Po to, kad 2015 gruodžio mėnesį e, šis pastarimas buvo pasiektas, nepraėjus ne vieneriems metams, mes žengsime šį svarbų žingsnį, tą padarysime dar prieš 22 e, šalių konferencijoje, kuri vyks Marakeše. Tokiu būdu ES sugebės pademonstruoti savo nebejotiną lyderystę. Palyginimą galiu pasakyti, kad e, nuo Kijoto protokolo pasirašymo iki jo įsigaliojimo 8 metai praėjo dabar, tik tai praėjo 8 mėnesiai po Paryžiaus konferencijos. Ir šis susitarimas galės įsigalioti. Taigi labai džiaugiuosi, mėly kolegos, kad jūs pritarėte mano pasiūlymui iškilmingoje aplinkoje šį istorinį svarbos balsavimą surenkti, todėl mes jaučiamės labai pagerbti. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pono Lankimūno vizito. Todėl jūs, pane generalinis sekretoriu, kuris esate vienas iš svarbiausių šio istorinės svarbos susitarimo architektų, norėčiau jūs nusižiai pasveikinti Europos parlamento plenarnių posėdžių salėje. Šiandien taip pat norime padėkoti ir Prancūzijos Respublikai, kadangi ji, e, būdama COP21 konferencijos šeimininkė, padėjo labai daug pasakymų, kad tas pastarimas būtų pasiektas. Todėl džiaugiuosi taip pat, kad ir Prancūzijos atstovė ponė Rojalė, suvaujantį visai Prancūzijos vyriausybei, šiandien dalyvauja mūsų posėdėje. Noriu jūsų asmenyje padėkoti visai Prancūzijos vyriausybei, ponė Royal. Junktinių tautų generalinis sekretorius, ponas Vankimun, dabar mus pagerbs, pasakydamas trumpą kalbą, po to išklausysime frakcijų pirmininkų ir po to perėsime prie balsavimo procedūros. Pane generalinis sekretoriau, prašau Jums žodis. Uh, Jūsų ekscelencija pirmininkė uh, Šulcai, parlamento pirmininkė, Jūsų ekscelencija Žanai Klaudai Junkerį, komisijos pirmininkė, ekscelencija Ivan Kortsok, tarybos pirmininkė, valstybės sekretoriau, Jūsų ekscelencija Sevilien Royal, šalių konferencijos 21-osios pirmininkė, ponė Markusai Šefkovičiau, vicepirinkė atsakingas už e, energetikos sąjungą, ponė Migelį Kanietė, kur e, klimato kaitos ir energetikos vicepirinkė, Jūsų ekscelencija Giovanni Levyje, aplinkos komiteto visuomenės veikatos ir maisto saugos pirmininkė, gerbiami ES parlamentarai, ekscelencijos, gerbiami ministrai, ponios ir ponai. Man didelė garbė, kaip Junktinių tautų generaliniam sekretoriui, pasinaudoti šią progą ir kreiptis dar kartą į gerbiamus Europos parlamento narius. Ačiū Jums už šią garbę. Aš neplanavau atvykti į Strasbūrą, tačiau aš pakeičiau savo kelionės planus, kad galėčiau kreiptis Jūs šiuo labai svarbiu momentu, pasinaudodamas pirmininko Martino Šulco kvietimu. Ir pakalbėti apie tai, kaip, koks svarbus ES Paryžiaus klimato kaitos sustarimo ratifikavimas. Aš dėkoju Jums už Jūsų parodytą lyderystę ir bendradarbiavimą. ES turi ilgą, didingą istoriją kovojant su klimato kaita. Tai yra iššūkis, kuris apibrėžia mūsų laikus. Kaip ES nariai, Jūsų šalės dar kartą pademonstravo, kad jūs ne tik pripažįstate, koks, kokia rimta yra ši grėsmė, bet jūs e, taip pat esate pasirengę pasinaudoti e, galimybėmis, kuriant e, tvaresnę, konkurencingesnę ekonomiką, stabilės ir sveikas visuomenės. Junktinių tautų konvencijos e, dėrybų rėmuose jūsų parama e, žaliam fondui e, ir mechanizmų dėgymas keičiant energetiką, ES narės rodė savo tvirtumą. Jūs turite dar vieną progą šiandien pademonstruoti savo lyderystę pasaulinio atšilimo prasme. Aš noriu pagirti jūsų e, paveldą ir pritarti jūsų greitam Paryžiaus susirimo ratifikavimui. Tai leis ES ir jos valstybės narėms e, deponuoti ratifikavimo e, priemonės New York'e labai greitai. Toks, tokie greiti žingsniai būtų puikus pasiekimas bet kokio tarpinio sustarimo prasme ir tai būtų ypač įspūdinga kalbant apie sustarimą, kuris skirtas vienai sudėtingiausių bendriausiai problemai, kuri kliuvo mūsų e, laikams. Pastarosiamis savaitėmis matome iš viso pasaulio kampelių e, dedamus e, veiksmus, kad Paryžiaus sutarimas būtų patvirtintas šiemet. 31 šalis prisijungė prie susitarimo po Indijos ir e, dar rugsėjo mėnesį e, didžiausi teršėjai Kinija ir JAV e, pat, parodė savo politinę paramą e, Paryžiaus sustarimui ir aš noriu pateikti savo komplementus visoms tų šalių vyriausybėms. Tai reiškia, kad mes perėjome pirmąjį slengsti, kad įsigaliotų šis sustarimas. Nuo šiandien jau 62 šalys yra prisijungusios prie Paryžiaus sustarimo. Jūsų ekscelencijos, gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš suprantu ir gerbiu unikalų e, ES sprendimų prieimimo procesą. Tuo pačiu sveikinu ir ES aplinkos ministrų sprendimą priimtą rugsėjo 30 dieną e, eiti greitesniu keliu. Tai leis atskiroms šalims pasiūsti ratifikavimo dokumentus tiesiog jungtinėms tautoms. Aš kreipiuosi į Jūs, kad patvirtintumėte šį greito, greitą metodą. E, ir mes greitai pasieksime 55 procentų ribą. Jūs turite progą kurti istoriją, padėdami pasauliu eiti į geresnę ateitį. Negaliu skalvoti geresnio e, būdo, kaip užtikrinti Paryžiaus palikimą kaip kad e, per rekordiškai trumpą laiką patvirtinti susitarimą remiantis e, galingiausių pasaulio ekonomikų ir pažymiausių šalių e, parama. Greitas susitarimo įsigaliojimas parodytų Europos atsidavimą tarptautiniam bendradavimui, o tai yra ES tapatumo širdis. Tai paspartins transformaciją mažiau karbonizuotos, didelių galimybių ir atsparesnių ekonomikų kūrimui. O mes turime išlaikyti temperatūros kilimą mažiau negu 2 laipsniais Celsijaus. Tai apsaugos ir pažeidžiamiausias pasaulio bendruomenės ir padės joms prisitaikyti prie neišvengiamo klimato poveikio. Žmonijos vardu ir ateities e, kartų vardan aš skatinu jūs paremti spartų Paryžiaus sustarimo ratifikavimą. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ekscelencijos, tuo metu, kuomet e, e, temperatūra yra rekordiškai aukšta, turime imtis istorinių veiksmų. Šiuo metu e, turime pademonstruoti, kad esame vieningi, kalbant apie vieną didžiausių iššūkių. Tai yra mūsų galimybė pradėti eiti keliu siekiant saugesnės, tvaresnės ir teisingesnės ateities sveikesnėje planetoje. Pasinaudokime šią progą ir būkime ištikimi mūsų organizacijos vertybėms ir tikslams. Jūsų ekscelencijos, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami ministrai, Kaip žinote, mano įgaliojimai generalinio sekretoriaus postą baigėsi šių metų pabaigoje, kai baigsiu savo kadenciją. Kaip generalinis sekretorius, man buvo didelė garbė tarnauti šiai vertingai organizacijai ir dirbti artimai su ES ir ES parlamentu. Aš e, noriu pasinaudoti šią progą ir padė, išreikšti savo gilę padėką už visą širdingą paramą man, jungtinėms tautoms, per pastaruosius dešimt metų. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ES ir toliau vaidins vadovaujamą vaidmenį, remiant jungtinių tautų darbą už mažai, mažas emisijas, žmogaus teisės ir tai, ką mūsų pasaulyje. Ačiū Jums už Jūsų puikią lyderystę ir atsidavimą. Dirbkime kartu kad šis pasaulis būtų geresnis visiems. Ačiū Jums. Dank, Herr Generalsekretär. Labai ačiū, ponė generalinė sekretorių, ponios ir ponai. Dabar pradėsime balsavimo procedūrą. Pirmiausiai noriu trumpai paaiškinti, kokia ji bus. Pirmiausiai išteiksiu žodį frakcijų pirmininkams. Jie savo frakcijos vardu kiekvienas paskels po trumpą pareiškimą. Po to suteiksiu žodį komisijos pirmininkui ir pareigas einančiam tarybos pirmininkui, po to, kai išklausysime šių pasisakymų, remdamasis darbo tvarkos taisyklėmis, suteiksiu žodį pranešėjai ir komiteto pirmininkui Giovanni Lavija, o po to vyks vardinis balsavimas, jeigu pranešimai bus pritarta, tai reikš, kad Europos parlamentas baigs ratifikavimo procedūrą pritardamas susitarimui ir po to aš pasirašysiu atitinkamą raštą plenarinių posėdžių salėje, kuris bus adresuotas e, tarybai. Ir e, ministrė, e, ministrė Rajalė ir komisijos pirmininkui, taip pat jungtinių tautų generaliniam sekretoriui, tokiu būdu bus išpildytos sąlygos tam, kad e, atitinkami dokumentai būtų pristatyti ratifikavimo jungtinių tautų būstinėje New York'e. Tokiu būdu mes peržingsime tą 55 procentų ribą tam, kad galėtų įsigalioti pasaulio mastu klimato kaitos susitarimas po balsavimo. Aš prašau komisijos pirmininko, tarybos pirmininko, ponios Royal ir jungtinių tautų generalinio sekretoriaus dalyvauti man pasirašant minėtą raštą. Dabar Europos liaudės partijos frakcijos vardu suteiksiu žodį jos pirmininkui, ponui Weberiui. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas generalinis sekretorių, pirmiausiai sveiki atvykę Europos, Europos parlamentą. Noriu taip pat ir Jums padėkoti už Jūsų pastangas, bendradarbiaujant su Europa viso pasaulio mastu, kovant su klimato kaita. Klimato kaita turbūt yra svarbiausias uždavinys, kurį turi spręsti mūsų politikos karta. Taigi šiandien yra istorinės svarbos diena. Europiečiai gali didžiuotis tuo, kad mūsų kontinentas buvo lyderis siekiančio susitarimo, be Europos pastangų jis nebūtų buvęs pasirašytas, todėl Europai buvo labai svarbu kalbėti vienu balsu ir įtakoti globalinių problemų sprendimą. Šis sustimas parodo, ką mes europiečiai galime. Dabar turime po pasirašymo žengti ir kitus žingsnius, ratifikuodami šį susitarimą. Manau, kad e, pasaulio masto problemas turi būti išsprendžiamas pasauliniu mastu, nepaisant stiprėjančių populistinių nuotaikų. Šis susitarimas parodo, kad e, pasaulis sugeba bendromis pastangomis atremti ir spręsti globalinės problemas, todėl ši diena yra kupina optimizmo, šiandien mes galime parodyti, kad tas problemas galime įspręsti, todėl ši diena tikrai yra gera. Ačiū uždėmesi. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbėsios pirmininkas Pomas Pitelo. Honorevoli, tutti, honorevoli Royal, Gerbiami pirmininkai, ponė Rojalė, gerbiamas generalinis sekretoriau, ačiū už, Jums už Jūsų dešimties metų darbą ir už kvietimą mums, kurį priimame. Šiandienos Europa yra ta Europa, kurios norime. Ne Europa. E, su, mm, susitelkus į save, bet Europą žvelgianti į pasaulį, siekianti pasirūpinti tautomis ir pasauliu. Europos projektas turi tarnauti geresnio gyvenimo tikslui, tai neturėtų būti teisinių ginčių virtinė. Pone Weber, mums tenka istorinė atsakomybė, šiandien jūs teisus, tačiau mums reikia kai ko daugiau, mums reikia prisimti ir kitų įsipareigojimų. E, turime tai, kas parašyta dokumentuose, paversti e, praktiniais darbais. Mūsų planeta egzistavo milijardus metų prieš atsirandant žmonėms joje. Ji, ji nepriklauso mums, mes esame jos dalimi. Mums tenka pareiga ją išsaugoti ir perduoti mūsų vaikams. E EKR frakcijos vardu kalbės panas Mesiršmit. Pirmininkė, praėjusio penktadienio sustarimas e, užtikrins e, Paryžiaus susitarimo ratifikavimą. Ir dabar Europos parlamentas gali formaliai duoti savo pritarimą, kaip numatytas sutartise. 21-osios e, konferencijos pabaigoje, e, kurioje, kurioje dalyvavo 197 valstybės patvirtintos išvados, kurios taps pasauliniu susitarimu. ES draugė su JAV, Kinija ir 60 kitų šalių jau perdavė saugojimų ratifikavimo dokumentus. Ir ta sutartis e, taps teisiškai saistančia iki šių metų pabaigos. Paryžiaus susitarimas klausimas yra svarbus visiems investuotojams, verslininkams, pilietiniai visuomeniai, politikams. E, tų pastangų mastą e, atspindi 120. 191 nacionalinis planas, kurie buvo pristatyti. Ir mes e, nekantri lauksime, kaip ES valstybės narės įgyvendins tuos pažadus, kurios jos davė toje konferencijoje. Jungtinių kairių frakcijos vardu kalbės jos pirmininkė ponė Cimer, prašau. Ne, liberalų frakcijos vardu atsiprašo pirmininkas, o po to kalbės jungtinių kairiųjų frakcijos pirmininkė. Prašau, ponė Ferhofštatė. Uh... Ačiū pirmininkė, ponė generalinį sekretoriau. Noriu padėkoti Jums už Jūsų dešimties metų darbą. Pone E, pirmininkė, labai džiugu jūs matyti čia, džiugu, kad radote kelią į mūsų parlamentą. E, vis dar galioja kvietimas jums atvykti į EMIS komisijos posėdį. Tikiuosi, kad jūs jums pamatysime. Kolegos, manau, kad 21 valstybių konferencija ir Paryžiaus susitarimas yra istorinės svarbos. Mano nuomonė, Tai tokios pats svarbos e, momentas kaip ir 1948 visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Kaip ir tuo metu 21 šalių konferencija įrodė, kad daugiašališkumas veikia ir kad pasaulinė valdysena mūsų planetos yra ne vien svajonė, kaip kai kas sako. Tai taip pat įrodo, kad mes, Europa, galime būti pasaulio lyderė, vesti jį tinkamą kryptimį ir kad mes visi drauge esame stipresni. Pone generalinis sekretoriau, kokie dramatiški pasikeitimai turiu omeny tragediją Alepe, e, ligoninės e, subombarduotos žmonės žūna. E, Rusija ir Amerika kišasi. E, žiaurus e, pasirižimas. Aš čia išvelgčiau e, pokarinę Junktinių tautų saugumo tarybos logiką. 21-osios šalių konferencijos e, darbas ir Paryžiaus sustarimas įrodo priešingą dalyką. Tai yra, kad pasaulio bendruomenė ir Europos šalis gali prisimti atsakomybę ir kad daugiašališkumas yra ateities kelias ateities kartoms. Äh, Ačiū, ponia Fahauštatai, dar kartą atsiprašau už savo klaidą. Toliau, jungtinių karių vardu, ponia Cimer. Gerbiamas pirmininkė, aš esu pasirengusi ir pirmoji kalbėti ateityje diskusijos metu, jeigu tokią tvarką nustatytume, mes ją neprieštarautume. Gerbiamas ponia Vankimūnai. Aš norėčiau Jūs pasveikinti taip pat ir savo frakcijos vardu. Mums yra didelė garbė, kad Jūs dalyvaujate šiame posėdėje. Kova su klimato kaita yra pasaulio masto iššūkis, dėl to visi sutarėme. Ir buvo sudarytas, nustatytos privalomos sąlygos tam, kad būtų mažinama atmosferos tarša. Ir mes suvokėme šiandienos sprendimą kaip pirmąjį žingsnį, po kurio negalime sustoti, turime pakeisti savo gyvenimo būdą, gamybos būdą, vartojimo įpročius. Ir e, kapitalizmo sąlygomis mes to padaryti nesugebėsime, taigi turime diskutuoti apie tai, kaip viso pasaulio mastu reikia šią atsakomybę prisijimti, kaip įnešti savo indėlį į tai, kad mūsų aplinka, socialinis sambuvis ir bendrabuvis kartu su gyvūnais būtų pakeistas ir galėtų būti pakeistas. Todėl aš noriu savo ruoštų paraginti ir pasakyti, kad nepakanka nustatyti ES taršos mažinimo tikslų. Taršos leidimų kaina 4 eurų už toną nustatyta, tai te, nėra pakankama, taigi mes turime prisimti daugiau atsakomybės, mes esame pasirengę tą atsakomybės dalį prisimti tam, kad palengvintume savo vaikams jų ateitį. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės jos pirmininkė ponia Harms. Gerbiamas generalinis sekretoriau, ponia Vankimūnai, kadangi mat, manau, kad ir jums plyšta širdis kasdieną matant, kas vyksta Sirijoje. Noriu tiek jūs, tiek ir visas jungtinės tautas pasveikinti su tuo, ką pavyko pasiekti ir būtent aš turiu minėję Paryžiaus susitarimą, kurio ratifikavimo procesas dabar įsibėgėjo. Manau, kad šis susitarimas yra svarbus kovai su pasaulinė klimato kaita, tačiau jis taip pat labai svarbus jungtinėms tautoms, kurioms jūs vadovausite dar iki šių metų pabaigos. Norėčiau jums palinkėti taip pat ir sėkmės sprendžiant situaciją Sirijoje ir Alepo mieste. Iš ponios Royal mes žalieji tikimės ES mastu, kad taryba sugebės ne tik priimti sprendimus susijusius su ratifikavimu, tačiau taip pat imsis ir ambicingų veiksmų juos įgyvendinant. ES turi visas technologijas tam, kad galėtų pakeisti savo energijos e, e, gamybos įpročius, e, transporto sistemą. Tačiau mes privalome nedvėjoti daugiau. Ir tas ryštingumas, kurį jūs šiandien rodote, bus būtinas ir toliau priimant ES valstybių ir vyriausybių vadovams atinkamus sprendimus. Tai, kaip elgėsi Europa šio pasaulio pramoninės valstybės, nulems žmonių gyvenčių ne Europos Sąjungoje ateitį ne tik šiandien, tačiau rytoj ir poryt. Mes šiandien nekalbame apie pabėgėlius, tačiau klimato kaita yra didžiulis iššūkis ir todėl Europos Sąjungos gyventojams per timiausius metus tikrai reikės daug pastangų padėti, kad tą iššūkį įveiktų. Ačiū uždėmesi. FDD frakcijos vardu kalbės ponas Pedičinė. Grazie, prezidente. Allora, noi anche siamo... Ačiū, pirmininkė. Mes taip pat džiaugiamės tuo, kad uh, ES ratifikavo Paryžiaus susitarimą. Tai svarbus žingsnis, bet nemanau, kad to pakaks. Tai pirmasis žingsnis ir negalime e, nustoti dirbti. Tai pirmasis žingsnis leidžiantis mums atremti didžiausią iššūkį iškilusi žmonijai. Noriu priminti tai, ką sakė Figeiro. Jei nesimsime mūsų laukiančių užduočių, e, žmonių kančios ir skurdas pasieks neregėtą lygį. Mums reikia atsisakyti absurdiškų modelių. Tai yra įsivaizdavimu, kad augimas ir plėtra gali vykti nevaržomai ir kad ištekliai yra neriboti. Mano devyniarių metų sunus man pasakė, jeigu e, nuolatos auksime ir plėsimės, galų gale atsitrenksime į sieną, turime bandyti matyti pasaulį vaikų akimis, nes vaikai jį paveldės iš mūsų. NF e frakcijos vardu kalbėsios pirmininkas Degraf. Climate change E has... Kągi norime nuveikti klimato kaitos fronte. Junktinės tautos visiškai nesusijęs su klimato kaita ir neturėtų jo ratifikuoti. Salėje salėje, ES neturėtų ratifikuoti tų susitarimo, e, salėje linksmi vaidai, vaidai aš tai suprantu, tačiau susitarimai, tokie susitarimai vienašališkai yra e, žalingi besivystančiams valstybėms, jie neturi jokio poveikio klimato kaitos, o mokesčių mokėtojams tenka visa našta. E, elitas džiaugiasi čia trindamas rankas, nes jie gaus naudos iš šio, iš šio susitarimo, tačiau sunkiai dirbantis piliečiai e, netrukus gaus išaugusias, išaugusias sąskaitas už elektrą, už automobilių kūrą. E, Šiuo metu, kuomet ES ratifikuoja šį susitarimą, išvelgiu tik tai vieną gerą dalyką. Tai yra valstybės narės gali įgyvendinti šį susitarimą kaip nori arba gali jo neįgyvendinti. Ir tai yra gerai. Dabar kalbės ponas Balco, nepriklausom tiesiogiai frakcijai, parlamento narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios dienos posėdis yra labai svarbus, iškilmingas, tačiau mes turime ratifikuoti labai svarbų pasitarytą susitarimą. Kalbėtas pradeda nuo pradžių. Gerbiamas pirmininkas, gerbiamas generalinis sekretorių. Darbo tvarkėje yra numatytas iškilmingas formalus posėdis, tačiau klausimas, kurį svarstome, yra ypatingai svarbus. ES greitai ratifikuos šį susitarimą, daugelis šalių tą jau padarė, tarp jų ir Vengrija. Nepaisant to, šis žingsnis yra labai svarbus siekiant kad susitarimas įsigaliotų. Es valstybės narės atliko labai svarbu vaidmenį, kovodavo su klimato kaita, užsibrėždamos plačių užmojų tikslus ir juos įgyvendindamos, tačiau jeigu mes kalbėtume apie tų ambicingų tikslų varžybas, tai mes norė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į du aspektus. Turime prisimti atsakomybę už ES piliečius ir jos ekonomiką. Tarpu dabar siūlomi vis radikalesni žingsniai. Tuo tarpu mes turime nepamiršti, kad Europa pasaulio mastu yra atsakinga tik už 10 procentų visos e, taršos ir e, e, būtent į šį aspektą turime atsižvelgti tam, kad ES ekonomika išliktų konkurencinga. Dar vienas svarbus e, sustarimo aspektas yra e, jo teisinis privalomumas, tačiau ES privalo sustarimo nuostatas įgyveninti. Tačiau negalime taiksyti su to, kad Junktinės Amerikos valstijos, kurios yra viena iš didžiausių teršėjų visame pasaulyje, gintų vien tik savo interesus. Taigi kiekvienas ir kiekviena šalis turi prisijimti savo atsakomybės dalį. Ačiū dabar komisijos vardu, kalbėsios pirmininkas panas Junkeris. Pone pirmininkė, pone generalinis sekretoriau, šiandien Europa pademonstravo, kad ji gali imtis e, didžių darbų, e, kai jis sutelkia savo energiją ir pastangas. Tačiau Paryžiaus susitarimas nenukrito iš dangaus. Reikėjo, kad e, jo e, atsiradimo siektų geriausiai mūsų tarpe. Džiugu e, pasidžiaugti, kad matau Laron Fabijus ir pona Royal, pona Olandą. Ir tikrai noriu padėkoti E, kad ji nenilsamai dėjo pastangas, kad ratifikavimas įvyktų. Prieš vienerius metus šioje salėje aš sakiau, kad Europa nepasirašys bet kokio susitarimo, kad tas susitarimas turi būti e, gyvybiš, gyvybingas ir teisiškai saistantis. Ir tokią sutartį šiandien ir turime. Todėl mums atsiveria galimybė e, sudalyvauti šiame momente, kuris yra istorinės svarbos. Ir ponė Degraf, noriu pasakyti, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai, kai jūs praleidžiate susitikimą su istorija. Tačiau istorija eina priekin, nes mes privalome imtis tokių darbų. Galbūt tai nuskambės patetiškai, bet tai vienas svarbiausių e, žmonijos žygių ir galime tuo didžiuotis. Mes didžiuojamės tuo, ką nuveikėme. Pirmininkaujančios tarybai šalies vardu kalbės ponas Korčiok. Pone Europos parlamento pirmininkė, gerbiamas jungtinių tautų generalinio sekretorių. Noriu pirmiausia išreikšti mūsų padėką už jūsų generalinį sekretorių vadovaujantį vaidmenį mūsų bendrose pastangose sustarti dėl šio ambicingo Paryžiaus susitarimo. Taip pat noriu padėkoti Jums už dešimtį metų Jūsų darbo tarptautiniai bendruomeniai, būnant generalinio sekretoriaus poste. Šiandien ES dar kartą patvirtina savo įsipareigojimus ir toliau imtis klimato veiksmų. Todėl noriu padėkoti, ponia pirmininkė, Jūsų parlamentui, Europos komisijai už e, jūsų įnašą ir puikų bendradarbiavimą ir jūsų, ponia pirmininkė, už jūsų ryštą ir pastangas siekiant kuo greitesnio Paryžiaus sustarimo ratifikavimo. Šis įsipareigojimas yra susijęs ir su mūsų autoritetu, atsakomybė ir vaidmeniu, kurį ES vaidina tarptautinėje e, scenoje. Europoje daugelį metų siekia suformuoti naują klimato kaitos sustarimą, kas įvyko praėjusiais metais Paryžiuje. <clears throat> Ir mes taip pat praėjusią penktadienį e, aplinkos taryboje pritarėme valstybės narių siekiui ratifikuoti Paryžiaus sustarimą. Ir aš džiaugiuosi šiandien, kad taryba oficialiai patvirtins sprendimą dėl ratifikavimo. Noriu patikinti šį parlamentą, pirmininkaujančios valstybės vardu, kad nuo šiandien mes pradėsime e, ryštingai šį sudarimą įgyvendinti. Ačiū. Ačiū, ponia Korčiokai. Pradėsime balsavimo procedūrą. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjui ir aplinkos komiteto pirmininkui Giovanni Lavijai. Sekretoriai general. Junktinių tautų generalinė sekretoriau, pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Kaip pirmininkas eh, NV komitete ir pranešėjas, aš didžiuojasi galėdamas rekomenduoti parlamentui pritarti ES Paryžiaus sutarimo ratifikavimui. Beveik prieš 20 metų Kėdo protokolas buvo palaidotas JAV senate. Nuo tada ES ėmėsi vaidovaujančio vaidmens tarptautiniams veiksmuose kovoti su klimato kaita ir daug dirbo, kad Paryžiaus būtų sėkmingas. Šiandien noriu pabrėžti, kad Paryžiaus sustarimas užtikrins jo įsigaliojimą Europos priečių rūmose. Tai yra istorinis momentas ir tai, ir tai yra puikaus darbo kartu rezultatas. Čia dirbo Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, valstybių narių, Europos komisijos ir pirminkaujančių tarybai valstybių. Ypač noriu pripažinti komisijos nario Arijas Kanijėtė darbą, su kuo nuolat kontaktavau šio proceso metu. Šiandienos balsavimas rodo, kad ES vykdo savo pažadus. Mes privalome ir turime ateities kartoms perduoti pasaulį, kuris būtų stabilesnis ir klestėtų, e, planeta būtų sveikesnė ir švaresnė. Šiandien mes esame arčiau šio tikslo, šiandien mes galime tai padaryti. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. Labai ačiū. Pradėsime balsavimą dėl rekomendacijos tarybai priimti sprendimą, pagal kurį jungtinių tautų pagrindų susitarimui patvirtintam ir pasirašytam Paryžiuje ES vardu būtų pritarta. Pradame vardinį balsavimą haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben. Ar visi parlamento nariai balsavo? Tuomet balsavimą baigiame. Iš viso balsavo 679, už balsavo 610. 610 už 38 prieš.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 Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ačiū, gerbiami ponios ir ponai. Už jūsų pademonstruotą paramą didžiulio masto ir visiems kolegoms, kurie Europos parlamente prisidėjo prie to, kad pritarimas balsavimo procesas vyktų sklandžiai. Noriu Junktinių tautų generalinio sekretorių Vankimūnui padėkoti ne tik už tai, kad šiandien atvyko į mūsų posėdį, tačiau taip pat ir už puikų vadovavimą Junktinėms tautoms per pastaruosius dešimt metų, kaip daugelis iš jūsų minėjote, per likusi laiką einančias pareigas linkime generaliniam sekretoriui visokiojo pasiekmės, o taip pat ir vėliau jam asmeniškai dar ilgų sėkmingų metų ir e, norime pademonstruoti jam savo pagarbą ir padėką už tai, kad labai sudėtingų metų jam teko darbas vadovauti jungtinėms tautoms.